yra siūloma išbraukti šį darbo atverkės punktą. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet mes patvirtiname tokį pakeitimą. O dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto, kur ir kalbėsime apie padėtį Egipte. Yra komisijos pirmininko pavaduotojos ir sąjungos vyriausios įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas. Taigi kalbėsime apie padėtį Egipte. Mm, netaikysime spontaniškų pasisakymų procedūros ir taip pat mėlynosios kortelės, kadangi labai trūksta laiko, taigi suteikiu žodį tarybai, tarybos atstovui, ponui Reškevičiui. Jis be abejo kalbės ir vicepirmininkės ir vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu. Pone Liškevičiau, jūs dabar galite kalbėti. Mr. President, uh, honorable... Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Kai, kaip pastebėjome, iš tiesų Egipto sostinėje vyksta dramatiški pokyčiai. Ir tai yra pats tinkamiausias laikas mums visiems šiuose rūmuose, paskatinti abi konfliktuojančias šalis, vengti e, eskaluoti įtampą, vengti prievartos ir siekti taikaus šios krizės sprendimo, bei siekti dialogo. E, Pone pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. E, šis momentas iš tiesų yra esminis Ir mes turime išsiųsti signalą, kad mes siekiame paskatinti perėjimą į demokratinę sistemą ir kad apskritai Egiptas sugrįžtų prie demokratijos. Bei siekiame išspre, padėti išspręsti dabartinę politinę krizę. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir sąjungos vyriausiai galiotinė, ponė Ashton, taip pat išreiškė nuomonę, kad reikia siekti esminio ilgalaikio dialogo ir reikia nutraukti dabartinį konfliktą. Tai buvo pabrėžiama nuolat nuo pat arabų pavasario pradžios. Čia mes kalbame ne tik tai apie rinkimus, ne, ne apie mažumų teisės, bet ir apie nepriklausomą, nepriklausomą teisingumą bei e, pagrindinius teisų ir laisvių pagerbimą, ypač e, minties ir žodžio laisvę. Taigi, e, turi būti Egipte išgirsti visi žmonės, ne tik tai dauguma. Mes e, reiškiame savo susirūpinimą, kad demonstracijos tampa vis, vis žiauresnės ir kainuoja jau nemažai žmonių gyvybių, bet to moteris protestuotojos yra seksualiai išnaudojamos. Ir aš Ir mes e, taip pat norėtume atkreipdėmėsi, kad e, ir e, kitos socialinės grupės tampa šių demonstracijų aukomis. Taigi mes norime išsiųsti signalą, kad mes nuo pat pradžių galvojame, kad Egipto revoliucija yra Egipto tautos siekis ir būtent tų žmonių siekiai turi būti įgyvendinti per dialogą. Taigi turime išgirsti Egipto žmonės. Taigi didžiausias iššūkis ir didžiausia rizika Egiptui yra e, visuomenės ir politinės sistemos polarizacija. Mes e, matėme, kad milijonai protestuotojų Egipte išėjo į gatves ir reikalauja, kad prezidentas Mursi atsistatydintų ir kad būtų paskelbti ankstesni rinkimai. Šimtai tūkstančių. Mm. išsaugojo, e, šimtai tūkstančių islamistų išsaugojo kontrolę įvairiose periferijos miestuose bei didesniuose miesteliuose. Taigi, Egipte yra sudėtingas perėjimas į e, demokratiją. E, tarptautinė bendruomenė sveikino pana Mursi kaip, kaip išrinktą teisingose rinkimuose tautos atstovą, kaip vis, viso Egipto atstovą. Ir ta, mm, dabar a, turi būti siekiama išlaikyti pusiausvyrą bei užmėgsti dialogą tarp įvairių konfliktuojančių šalių. Buvo a, taip pat a, susitikta su a, prezidentu kairė, siekiant a, užtikrinti stabilumą. Visi tarpininkai supranta, kad a, reikia atkreipti dėmesį į tuos dėlius iššūkius, kurie kyla Egipto demokratijai. Tačiau konfliktuojančios pusės negali susitarti. Ir e, vyriausybės pasikeitimai gegužės pradžioje net nešint ir lauktų rezultatų. Tuo pačiu metu ES taip pat aktyviai veikia, siekdama užtikrinti žmo, pagarbą žmogaus teisėms Egipte, e, būtent pasmerkusi 43 nevyriausybinio ne, ne, ne organizacijų atstovų nuteisimą ir įkalinimą. Pane Ešton stebi dabartinę situaciją Egipte ir reiškia savo susirūpinimą. Vasario mėnesį ponas Lamrinis nuvyko į Kairą ir skatino e, įgyvendinti teisės viršinybę bei demokratijos principus. Taip pat ES pasiūlė techninę pagalbą. Tačiau jokių e, ženklesnių rezultatų nepasiekta. E, buvo pateikta keletas rekomendacijų ir e, Egiptas išreiškė pageidavimą glaudžiau bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė bei su ES. Bet e, at, vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad e, tie 43 nevyriausybinio organizacijos stovai vis dar yra įkalinti, nors Egiptas, žinoma, pažadėjo išspręsti šią E, situaciją. E, galbūt e, pagarbos žmogaus teisėm deficitas ir iššaukė tokias didžiulės demonstracijas Egipte. Ir tai tos demonstracijos pasiekė jau tokį mastą, kurios buvo tokį mastą, kokios buvo matomos demonstracijos iki 2011 metų. Mes matome, kad vis dėlto ekonomika patiria nuosmokį Egipte, kad valstybinės institucijos veikia ne, e, nepatenkinamai, kad trūksta elektros energijos, trūksta e, kūro. Ir tai, žinoma, piktina ir Egipto žmonės. Todėl mes siekiame su Egiptu užmėgsti dialogą bei paskatinti ieškoti išėties iš darusios situacijos. Uh, Žinoma, reikalavome iš Egipto prisimti tam tikrų įsipareigojimų, kad būtų užtikrinta ES pagalba, kad e, ekonominių požiūrių padidėtų teigiamų požymių. Tai būtent investicijų į Egiptą. Taigi aš čia baigsiu ir kaip aš jau minėjau pradžioje, situacija keičiasi ir prastėja Egipte labai smarkiai. Ir kaip aš jau sakiau savo kalbos pradžioje, tai būtent tai yra geriausias laikas mums visiems paraginti abi konfliktuojančias šalis e, e, neeskaluoti įtampos ir vengti prievartos. Ačiū, ponė Liškevičiau. Dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, trys minutės ponui Salafrankai. EPP vardu. Ačiū. Pone pirmininkė. Gerbėmi ponios ponai. Šitas perinamasis procesas Egipte dabar yra labai dramatiškas. Mes e, matėme, kad ponas Mūsi laikus įsikybęs e, valdžios iki paskutiniųjų ir jau prieš vieną valandą baigėsi ultimatumas, kas buvo iškeltas Egipto valdžiai. Egipto valdžiai. Mes, mes matome, kad e, žmonės miršta gatvėse, matome, kad įvyksta socialinė ir ekonominė krizė. Taigi, Egiptas, ponios ir ponai, iš tiesų atsidūrė aklygatvėje tiek politiškai, tiek ekonomiškai. Taigi ir mes, kokį signalą mes galima išsiųsti į Egiptą kaip Europos parlamentas šiuo dramatišku momentu? Aš pasakyčiau, kad mes turime pasakyti taip kad e, mes turėtume paraginti, užmėgsti dialogą, e, paskatinti konfliktuojančias šalis nusiraminti. Antras dalykas - reikia įsiklausyti į tautos balsą. Tai būtent reikia užmėgsti Egipto viduje patį dialogą. Negalime užtikrinti integracijos be konsensuso. O konsensusas turi būti pagristas konstitucija, teisėmis, ir piliečių valia, e, tai būtent e, teisės viršenybės principais, e, galios pasiskirstimu, taigi laisvais demokratiškais rink, rinkimais ir pagarbą mažumoms. Ir žinoma, ir prezidentas turėtų remtis atitinkamomis gairėmis. Tai būtent turėtų būti vieninga vyriausybė, turėtų būti atliekamos reformos, ypač konstitucinės reformos, ir tai turi būti gyventa per kuo trumpesnį laiką. Egiptas yra didžiulė valstybė. Tai yra arabų pavasario simbolis, kuris simbolizuoja ir taikos procesą artimuose rytuose. Tačiau šis procesas dabar šiek tiek yra sudrebintas ir sutrikdytas įvykių Sirijoje. Ir mes negalime leisti, kad Egiptas būtų destabilizuojamas. Egiptas turėtų rasti kelią, išsikapstyti iš tos krizės ir ES turėtų rasti būdų užtikrinti taiką arba skatinti dialogą, apginti nukentėjusias pusės ir užtikrinti taiką. Ačiū, ponia Salafranka. O dabar socialistų frakcijos vardu, trys minutės, ponia Dekaisar. Merci, monsieur le président. Euh, Dėkoju, pirmininkė. Tikrai prasidėjo jau smurtas, kaip tik jisai vyksta net šiuo metu susirėmimai tarp vyriausybės ir atstovų ir prezidento šalininkų. Aš norėčiau išreikšti mūsų paramą Egipto žmonėms, kurie 2012 kovojo už savo laisvę, už orumą ir už valstybės atsigavimą. Prezidentas Morsi buvo išrinktas teisėtai, vyko teisėti rinkimai. Tačiau jam nepavyko duoti Egipto liaudžiai to, ko jinai iš jo tikėjusi. Tačiau sprendimas neturėtų uh, vykti per kariuomenę. Šiuo metu yra okupuojama valstybinė televizija. Aš norėčiau, kad mes kalbėtume už e, taikinimo procesą. Jeigu prezidentas buvo išrinktas e, teisėtai, tai jisai kažkur savo pažadų ir neįvykdė. Nepasiteisino ekonominė politika, nebuvo sukurtos naujos darbo vietos, e, tekstilės pramonės nuosmokis. Egipto valiutos nuvertėjimas, jam taip pat nepavyko pasinaudoti ir Tarptautinio valiutos fondo paskola. Taigi, žmogaus teisės, konstitucinės teisės, nepamirškime, kad buvo referendumas ir kągi mes sakėme dėl tos konstitucijomis, mes jau pastebėjome, kad visos teisės dar nebuvo užtikrintos. Taigi mes ir norime nurodyti tas spragas žmogaus teisų srityje, kurios kelia nerima ateičiai. Žinoma, dabar turėtų e, būti sudaryta taikinimo vyriausybė. Tai turėtų nuspręsti piliečiai. Tačiau 2011 metų pažadai demokratijos ir žmogaus teisų prasme būtų įvykdomi. Be to, perėjimo prie demokratijos nebus. Pone Ašton palaiko ir palaikė tuos privilegijuotus santykius su Egipto vyriausybė. Taip pat ir ponia Clinton su prezidentu palaikė atitinkamus santykius. Bet mes, nepaisant visko, turėtume suvaidinti tarpininko vaidmenį. Europos Sąjunga, kuri taip pasisako už demokratijos įtvirtinimą arabų valstybėse, turėtų šitą vaidmenį prisimti. Ir labai tikiuosi, kad mūsų vyriausiai įgaliotinė šią užduotį įvykdys. Dėkuoju, toliau liberalų vardu Šakį žodis. Dėkoju pirmininkė. Dabar šiuo metu Egipto gatvėse demonstracijos e, labai didelės ir e, įtampa labai išaugusi. Susirėmimai tęsiasi, o prezidentas ir vyriausybė, jeigu laikysis tos krypties kaip e, kiti diktatoriai, tai nesulauks teigiam, e, teigiamų rezultatų ir e, neišvengs tos krizės, kurios e, privedė prie tokios nepatenkinamos situacijos. Taigi prezidentas prado savo teisėtumą. Todėl ir tos priežasties tiek daug piliečių nori atsisakyti prezidento, nori ginti savo teises, savo laisvės, kurios reikalingos visiems piliečiams, nes demokratija yra kur kas daugiau nei vienas žmogus. Ir ES turėtų bū, eiti iš vien su e, Egipto piliečiais. Mes neturėtume kartoti praeities klaidų, turėtume išreikšti savo paramą Egipto piliečiams garsiau nei anksčiau. Turėtume pasisakyti už dialogą, už naujus rinkimus, už teisę grįstą visuomenę, už naujos konstitucijos patvirtinimą, už reformas ir už teisių ir laisvių gynimą. Mes turime padaryti viską, kad suteiktume jaunimui demokratinę perspektyvą, kuriems reikia ateities ir kurie e, žiūri į Europą ir mes negalime jų apvilti. Dėkoju. Toliau žaliųjų vardu Sargentini. Aš buvau kvietusi prezidentą atvykti į mūsų parlamentą, dėja tas kvietimas nebuvo išgirtas. Aš nemanau, kad e, tai kada nors ir įvyks. Labai gaila, kadangi mes galėjome puikiai pasikalbėti su prezidentu lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui vakar diskutavome su Orbanu. Morsi tikrai neparodė pačio geriausio savo veido. Daugelis nevyriausybinio organizacijų buvo a, jų veikla sustabdyta, sustiprinti religiniai įstatymai. Ir pastaruoju metu yra darbo grupė, kuri nagrinėja šios klausimus ir esame pasiruošę tiek demokratinė, tiek ekonominė prasme Egiptui padėti. Bet kol kas laikas dar netėjo teikti finansinę paramą. Ta finansinė parama bus. Bet kągi daryti dabar? Mes stebime situaciją kairę ir turėtume toliau tęsti spaudimą šaliai, kad būtų surinkti nauji rinkimai. Jeigu salafistai e, per praėjusius rinkimus užėmė antrąją vietą, tai kurgi pasiduos tie, kurie palaikė Morsi prezidento partiją situacija gali būti labai sudėtinga. Manyčiau, jog neturėtume pamiršti ir liberalios minties moterų. Ir mes savo diskusijoje ką tik minėjome, jog e, kol kas turėtume įšaldyti mūsų finansinę paramą Egiptui ir nustatyti sąlygas, kurios turėtų būti tenkinamos. Labai reikėtų visų pirmiausia, kad šalis pasirinktų demokratijos kelią, tą demokratijos kelią, kuomet prezidentas neišrenkamas kariuomenės, bet piliečių. Ačiū Judit, dabar ECR frakcijos vardu dvi minutės kalbės ponas Tanak, ponė pirmininkė. Būtina pabrėžti, kad situacija Egipte išlieka ypatingai tempta e, E, panašu, kad artėja tas momentas, kuomet įsikiš armija. Ir e, mums reikia paremti milijonus egiptiečių, kurie visi svajojo apie taiką, apie laisvę ir gerovę. Ir e, kuomet atsikratė buvusio prezidento Jungo ir įvykdė taikę revoliuciją, o dabar prezidentas Morsi ir jo legitimumas yra vėl kvestionuojamas jo pačio, paties tautos. Ir greičiausiai įvyks greičiau revoliucija, o ne evoliucija. Ir po tokių perversmų galime tikėtis tikrai e, nelabai gerų pokyčių, nes e, panašu, kad e, prezidentas Mursis piknaudžiauja jam suteiktomis galiomis. Ir, Milijonai žmonių Egipte išėjo į gatves ir kas, kiekvieną savaitę jau keletą savaičių e, kovoja už savo pagrindinės teisės. Ir Mursio, e, prezidento Mursi, e, prezidentą Mursi palaiko tik tai dalis visuomenės, tai yra islamistai, islamo brolių organizacija. Ir, e, yra akivaizdu, kad jam vadovaujant valstybei neteisybė šalyje e, išaugo ir e, net Mubarakas nesielgia taip neteisėtai ir žiauriai, kaip elgesi Mursis. Ir mes negalime čia ES toliau toleruoti tokios situacijos. Mes turime siekti, kad ten įvyktų nauji rinkimai kurie turėtų įvykti be abejo ne po karinio perversmo, o po e, e, tvarkingos e, transformacijos. Mes matome, jog protestai e, kainavo daugybės žmonių gyvybės ir tai rodo, jog mes turime e, padėti e, egiptiečiams atsikratyti savo e, prezidento. Dėkoju, dabar ponas Meijer artimiausios valandos bus lemiamos šiai šaliai ir manau, kad mums reikia pasiūsti labai aišku, aiškę žinę Egipto tautai. Kai kurie veiksmai, e, e, armijos veiksmai gali tapti mirtini daugeliu žmonių gyvenančių Egipte, kadangi bus į, į gatves išrėdės tankai. Norėčiau kreiptis ir į armijos generolą Alsisi. Jisai turi palaikyti tautą, jis neturi būti virš jos, jis turi užtikrinti, kad e, būtų atsižvelgiama į tautos e, reikalavimus. Yra sakoma, jog buvo e, pareng... surinkta 22 milijonai balsų, kad būtų surinkti nauji prezidento rinkimai. Ir mums reikia užtikrinti, kad tas, tas, tas ta, tas tad valstybės transformacija ir perimas prie naujų taikių rinkimų įvyktų kiek įmanoma sklandžiau. Mes e, e, juk žinome, kad tauta nereikalauja jokių neįmanomų dalykų ar kažkokių tai eretiškų dalykų, religinių dalykų. Ji tiesiog siekia apginti savo demokratinės teisės ir apsiginti nuo mūsų e, islamo brolyjos. Ir Europos Sąjunga praeitįje e, E, klaidingai mane, jog šioje šalyje viskas vyksta teisėtai. Čia mes kalbame apie konstitucinį procesą, kuris turi būti paremtas. Mes turime užtikrinti, kad e, tas e, valstybės transformavimosi procesas vyktų pasaulietiškai. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės ponas Belderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai šį rytą kad telefonu kalbėjau su savo informatoriumi iš Egipto, jis pasakė, jog pirmiausia reikia išsiaiškinti, kiek šiandieną kaire e, jau buvo suskaičiuota aukų. E, aš e, kalbėjusi telefonu su šiuo žmogumi ir su kitais, kitų judėjimų atstovais, kurie yra šokiruoti to, kas vyksta Egipte. Ir ne, čia negalime kalbėti apie jokio viešosios tvarkos, jokį viešosios tvarkos užtikrinimą. Armijos pajėgos čia taip pat nesikiša į tos tvarkos išsaugojimą. Ir ta situacija verčia mane klausti e, dėl e, prezidento Mursio valdžios legitimumo. Ir klausimas kyla taip pat, ar jisai paliks savo postą. Čia mes neturėtume e, abejoti, ar e, Egipto opozicija nepajėgi pakeisti situacijos. Aš žinau, kad Egipto opozicija yra gana susiskaldžiusi, neturi jokios e, programos, kuri padėtų pagerinti ekonominę situaciją ir pažvelgus į naujausias apklausos e, duomenis, matome, jog daugelis antislafistinių judėjimų ima įsigalėti šioje šalyje ir tai gali privesti prie didžiulio chaoso ir netgi pilietinio karo, kurio mums būtinai reikia išvengti. Žvelgiant į praėjus, artimiausią Egipto praeitį, mano, e, aš nesu optimistiškai nusiteikęs, dėkoju. Dabar, nu, te kalbės ponas Obermaeris. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, Obama dabar atkreipia didesnį dėmesį į demonstrantus ir ponia Ešton būtent e, pasakė savo nuomonę apie demonstracijas. Tačiau demonstrantams tai mažai padeda, tai tik žodžiai. Šitą musulmonų brolyje ir ta vyriausybė, kuri pastaraisiais metais gavo apie milijardą eurų būtent e, už demokratijos E, kūrimą ir už e, pagarbą žmogaus teisėms, už jos skatinimą. E, tai yra iš tikrųjų juokinga. Matome, kad apie 60 procentų šios paramos patenka į korumpuoto politiko kišenės. Taigi mes turėtume pasirūpinti, ka, kaip yra panaudojamos ES skiriamos lėšos. Mes matome, kad vis dėlto parama turėtų būti teikiama remiantis atitinkamais standartais ir, ir e, kriterijais. Tik tai tokiu atveju galėtų būti teikiama parama. Ačiū, ponia Obermairi. O dabar suteiksiu žodį ponui Liškevičiui. Gal jūs e, reaguosite į išreikštas pastabas, kurias pateikė frakcijų atstovai. Taigi, ponia viceministrė, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi tą diskusiją, kuri ką tik tai įvyko, būtent e, šiuo sudėtingu metu, e, su, su kokiais iššūkiais mes matome susiduria Egipto žmonės. Todėl bet kokie sprendimai mūsų yra, yra reikšmingi. Todėl mes turėtume savo poziciją, turėtume grįsti savo aiškiais e, principais. Mes nenusatinėsime dirbtinų galutinių terminų įvairioms e, konfliktuojančioms grupėms, ar net nekelsime ultimatumų. Aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šio klausimo, ponai Salafrankai, e, ponė Dekaiser, ponė Išakė, e, ponė Brantner, ponai Tanukui, ponai Majeriui. Poniai E, ponai Obermajeriui. Aš e, pritariu jūsų požiūriui ir manau, kad reikėtų pritarti ir jūsų analizai, jūsų išvalgoms. Bet kokiu atveju mes e, stengsime vystyti ir toliau veiklą su Egiptu, kaip su mūsų partnerėmi ir kaiminė valstybė. Ir mes taip pat stengsime imtis tokių veiksmų, kurie nulemtų Egipto ateitį. Ir mm, iš esmės išrinktieji tautos atstovai turėtų klausyti savo tautos ir užmėgsti platesnį dialogą, kad būtų išvengta susiskaldimo ir polarizacijos. Politikos atstovai turėtų užtikrinti, kad deklaracijos ir reikalavimai iš Egipto tautos padėtų vystyti dialogą būtent su tauta. Ką reikia pabrėžti šiuo atveju? Tai būtent reikia pabrėžti poreikį grįžti prie demokratijos. Skatinti dialogą ir pankstinti rinkimus. Į tai turėtų būti įtrauktos visos politinės jėgos, kad jos dalyvautų politiniam procese ir vengtų prievartos. O mes iš savo pusės, tai vyriausiai įgaliotinė, taip pat stebės situaciją ir e, toliau tvirtins, kad e, Egipto žmonių balsai būtų išgirsti ir kad e, būtų vykdomas perėjimas, taikus perėjimas į demokratiją. Taigi, ačiū. Mes gavome šešis rezoliucijas, vieną iš EPP, iš GUE, iš socialistų, ECR, iš žaliųjų ir iš ALE. Balsavimas dėl šių rezoliucijų vyks rytoj 12 val.